leidžiame jau yra atidėtas nuo praeitos savaitės, įspraustas šiandien. Kalbu apie užsienio reikalų delegacijos apsilankiusios pietričių Azijos šešiose valstybėse ataskaitą. Mes pateikėme savo ataskaitą apie Bangladešą, bet aš turiu taip pat pasakyti, kad mes dvi dienas praleidome ir Maldyvose. Ir aš galiu kolegams pasakyti, kad e, tai buvo vienintelė vieta, kur mes sustikome e, ne tik su politikais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės e, organizacijomis, bet ir su kalėjimo atstovais, aplankėm kalėjimą. Bangladeše vyko daug aukšto lygio susitikimų, taip pat ir ministrų pirmininkų Šeik Hasiną sustikome ir su užsienio reikalų, prekybos, sveikatos ministrais kolegos turi žinoti, kad Bangladeše yra įsišaknyjusių problemų. E, taip pat mes sustikome su e, Teisės ir Teisingumo ministru, su e, parlamento reikalų, su parlamento atstovais kolegijos. Aš paprašyčiau drausmės, sako pirmininkas. Sustikome ir su pilietinės visuomenės atstovais, su Bangladešo nacionalinės partijos lyderiais sus, m, mm, vyko daug posėdžių su a, rūbų pramonės, siuvimo pramonės atstovais, e, nes labai daug e, tos pramonės atstovų dirba tarptautinėms bendrovėms. Bangladešas turbūt yra viena labiausiai pasaulyje nukentėjusių valstybių dėl to. Taip pat apsilankėme Dakos jungtinių tautų E, remiamose bendruomenėse. E, delegacijos vizito pabaiga vyko spaudos konferencija, kuri, man atrodo, e, buvo aprašyta 62 pranešimuose spaudoje. O penktadienį po pietų vyko spaudos konferencija Bruselėje. Dėl to, kokias temas aptarėme, aišku, žmogaus teisų klausimas, daug kalbėjome apie e, vis viešo, viešos išraiškos laisvės, žodžio laisvės apribojimus, e, žiniasklaidos e, apribojimus ir interneto dienraštininkų dingimus ir žudimus. Kolegos kalbėjo tose valstybėse, kad būtina atlikti teisminį tyrimą. Kėlėme klausimų ir apie ekstremizmo galimybės. Bangladeše yra e, labai įsišaknyjęs tikėjimas, religija. E, turistai važiuoja e, netgi dėl to į tą valstybę. Taip pat kalbėjom apie mirties bausmę. Jau anksčiau porą kartų esame apie tai kalbėję su pačia ministrė pirmininkė, taip pat kalbėjom, kaip jau diskusiją bent pradėti tą temą valstybėje dėl priekybos. Mes kalbėjome, kaip uh, jungtinių tautų e, žmogaus teisų pagrindinius principus būtų galima įgyvendinti, kalbėjome apie žmogaus teisų komisijos ateitį. Tai yra Bangladeše labai gerbiama, nepriklausoma institucija, ji turi išlikti, e, jie dabar yra skiriamas pirmininkas naujas ir nauji nariai. Pabrėžiame, kad reikia užtikrinti stiprių ir nepriklausomų institucijų e, valstybių galios pusiausviros užtikrinimo labui Ir be to buvo keliama klausimų apie politinę padėtį. Daug kas pranešė, kad po rinkimų praėjusiais metais e, pasireiškęs smurtas valstybėje labai suskaldė visuomenę. Susitikę su uh, rūbų siuvimo pramonės atstovais e, susidarėme įspūdį, kad ES galėtų pateikti geriausią pavyzdį, e, kaip organizuoti gamybą. Buvo apsilankyta ES atstovų kai kuriuose gamyklose, kurie tarnauja kaip tarpininkai, bet suprantame, kad reikintis daugiau veiksmų. 2018 metais baigsis speciali sutartis tarp ES ir Bangladešo Dėl profesinių sąjungų taip pat buvo diskutuota, manom, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. E, mūsų delegacija buvo prekybos e, klausimų darbo grupės atstovė ponė Karin. Mes kalbėjome apie tai, galėt, kaip galėtume užtikrinti gerus priekybinius santykius su Bangladešu iki 2021 metų. Kalbėjome apie GSP plus sistemos pritaikymą. E, minėta buvo, kad būtina užtikrinti sąžiningas ir teisingas veikimo sąlygas. Aišku, paminėtas buvo ir korupcijos klausimas. Mūsų delegacija susitiko ir su Bangladešo verslo taryba. Užsienio reikalų požiūrių svarbu yra, aišku, ne tik santykiai su Indija, bet ir su Minmaru. Rahinga padėtis e, yra sudėtinga. Žinom, kad Bangladeše daugiau yra negu 300 tūkstančių 000 pabėgėlių ir e, namų netekusių asmenų iš Birmos. Aš manau, kad paminėjau visą eilę klausimų, kuriuos mes aptarėme. Buvo iškelta ir dar daugiau, bet aš žinau, kad dabar parlamentarai laukia balsavimo, todėl jau prieš keltą minučių turėjom prasidėti, todėl aš čia baigsiu. Jeigu turėsit klausimų, galėsiu juos atsakyti vėliau, arba jeigu pirmininkas turi klausimų, galėčiau juos atsakyti. Thank you very much. Muchas gracias, señora. Labai ačiū. Ačiū, ponė delegacijos atstovė. Ponė Sakorafa. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į e, problemą susijusią su pažangos ataskaitos vertimu ir pakeitimais. Aš jau parašiau skundą visą eilį tarnybų. 114 graikų kalba buvo pateiktas ir nėra jis teisingai išverstas į anglų kalbą. Aš nekalbėjome apie Makedonijos valstybės administraciją. Sekretoriatas gal galėtų pasirūpinti, nes problema labai rimta. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Herr Weigel, haben Sie noch ein letztes? Pane Vaigelį, ar dar norite tarti paskutinį žodį? Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik padėkoti pirmininkui ir kolegoms dirbantiems komitete už tai, kad priemėte sprendimą nukelti balsavimą dėl šio pranešimo, nes praėjusią savaitę įvyko labai svarbus įvykis, kuomet e, Makedonijos parlamentas nusprendė e, nukelti priešlaikinį rinkimų datą ir paskelbė naują rinkimų datą, tai yra birželio penktąją. Šis sprendimas buvo reikalingas dėl to, kad ES ir Junktinės valstijos bendrai pareiškė, kad pasirengimas šiems priešlaikiniams rinkimams nebuvo tokio lygio, kad būtų galima užtikrinti, jog rinkimai galės vykti demokratiškai, skaidriai ir vadovaujantis teisės viršenybės principais. Dabar paskelbta nauja rinkimų data, birželio šeštoji. Aš pateikiau du pakeitimus žodžių, kuriuose minimas tas rinkimų datos nukelimas ir taip pat e, pabrėžiama, kad e, Makedonijai, kuri nori įstoti Europos Sąjungą, būtina užtikrinti visų politinių partijų bendradarbiavimą tarpusavį. Tuos pakeitimus žodžiu aš pridedu prie balsavimo sąrašo. Ačiū. Jeigu daugiau pastabų nėra, balsuokim. Trečioliktasis pakeitimas, pana Havito, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 63, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 64, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti 64, prašau. Tikrinamės. Nu, kad ar balsuojančiųjų vienu per daug, tačiau frakcijos atstovų tarp balsuojančių niekuomet nėra pakankamai. Taigi. Šešiasdešimt šeštasis pakeitimas dabar kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šešiasdešimt septintas kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas su žodiniu pakeitimu pirmoji kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 79 pakeitimo. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 30 balsavus už 21 prieš. Penktasis kompromisas su antroji žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl šeštojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtas devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 110. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 18 už 32 prieš atmesta 111. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta 13. Kas už? Mano sąrašo nėra 112, sako pirmininkas. 112, jis kovo čia pakeitimas, kas už. Aš manau, kad e, Europos liaudės partijos balsavimo sąraše šis pakeitimas yra pažymėtas 113 numeriu, čia iš tikrųjų 112. Pone Kovačiai, balsuokite už savo paties pakeitimą, turite paskutinę tokią galimybę. Kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 24-25 prieš atmesta, Pone Kovačiau, jeigu nebūtumėte dvėjojęs ir balsavęs iš karto, tai būtų jūs pakeitimas bus patvirtintas. 113 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 114 kas už, ne, nu, kas už pirmąją dalį. Kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį. Kas prieš, susilaiko pritarta. 115 kas už 115. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 116. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 117. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 118. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 119. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 120 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 121 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 122 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 138 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame pritarta 34 balsavus už, 18 prieš, 139 su trečiuoju žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 140, kas už, 140, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta Balsuoti baigiame. 19 už 26 prieš nepaisant visų pastangų atmesta. Dabar balsuosime dėl labai pavojingo pakeitimo. 141. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 142. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 143, kas už, prieš susilaiko atmesta 144, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Ar iš tiesų pritarta? Dabar 146, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 147, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 148, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 149, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 150, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 165, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 166, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 11, 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta atmesta 160, 176. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 177. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 13. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 190. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 191 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko A, pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 123, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 124, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 195, kas už, kas prieš. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 195. Balsuoti baigiame. 25 už 26 prieš atmestų. 126, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 197, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 198, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 199, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 208 pakeitimo pirmos dalies, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 209, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 210, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 211, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Du šimtai vienuoliktas. Balsuoti pradedame. labai nedidelė balsų persvara atmesta. Du šimtai dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Du šimtai tryliktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 114, kas už prieš susilaiko atmesta. 223, kas už prieš susilaiko pritarta. 215 kas už prieš susilaiko atmesta. Du šimtai šešioliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai septynioliktas, kas už, prieš susilaiko atmesta 218, kas už prieš susilaiko pritarta 219, kas už prieš susilaiko pritarta 220, kas už prieš susilaiko pritarta 221, kas už prieš susilaiko. Pritarta 222. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta 224. Kas už, prieš susilaiko. Tikrinamis. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 21 už 300 prieš atmestą.

susilaiko atmesta, 230 kas už prieš susilaiko pritarta, 231 kas už prieš susilaiko pritarta, 232 kas už prieš susilaiko atmesta, 16 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 244 kas už prieš susilaiko atmesta, 17 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, dabar balsuosime 259, kas už, prieš susilaiko atmesta, 261 kas už, prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta 264, kas už, prieš susilaiko pritarta 265, kas už, prieš susilaiko pritarta 266, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Ar galim balsuoti kartu dėl kelių pakeitimų? Ne, 266, kas už prieš susilaiko pritarta. 268, kas už prieš susilaiko pritarta. 269, kas už prieš susilaiko atmesta. 270, kas už prieš susilaiko pritarta. 14, kas už prieš susilaiko pritarta. 15, kas už prieš prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, dėl kurio dabar turim balsuoti, kas už, prieš susilaiko atmesta. 17 ir 18, kas už, prieš susilaiko atmesta. 19, kas už, prieš susilaiko atmesta. 20, kas už, prieš susilaiko at, pritarta. 21. Kas už prieš susilaiko atmesta. 22. Kas už prieš susilaiko pritarta. 23. Kas už prieš susilaiko pritarta. 36. Kas už Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 35 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 51 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 53 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 54 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 56 kas už, kas prieš pasitikrinkime dėl 56. Balsuoti baigiame. 24 balsavus už, 29 prieš atmestą, 58 kas už. Prieš susilaiko pritarta, pirmasis kas už. Prieš susilaiko atmestą. Antras, trečias, ketvirtas pakeitimai prieš susilaiko atmesta, penktasis kas už, prieš susilaiko atmesta, šeštasis kas už, prieš susilaiko pritarta, septintas, ne, dėl jo nereikia balsuoti, vienuoliktas pakeitimas dabar, kas už vienuoliktąjį prieš susilaiko pritarta, dvyliktasis kas už, prieš susilaiko. Pritarta, dabar balsuojame dėl elektroninių būdų, dėl e, rezoliucijos projekto su pakeitimais, pradedame balsuoti. Die Bericht ist mit 42 Jahren. 42 už 9 prieš, 2 susilaikė, pritarta.